Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit eröffne ich die. Gerbiami kolegos, pradėkime dirbti. Turite darbo tvarkę. Ar norėtumėte ką nors joje pakeisti? Ne, tuomet galime ją patvirtinti. Antrasis darbo tvarkės punktas praeito posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu iki šiandienos posėdžio pabaigos nesulauksime jokių komentarų, laikysime šį protokolą patvirtintą. Pirmininko pranešimai dabar. Viena vertus norėčiau priminti Jums, kad galima stebėti šį posėdį realiuoju laiku internetu. Taigi nepamirškime, kad kas nors gali mus stebėti, klausytis mūsų diskusijų. Turiu korespondentų sąrašą ir jeigu jums būtų įdomu susipažinti su kuriais nors raštais, galite kreiptis į sekretorių. Buvome susitikę su tarybos priekybos politikos komitetu praeitą penktadienį ir pasikeitėme nuomonėmis apie pagrindinius priekybos principus. Ypač e, aptariam svarbiausius e, teisėkuros pasiūlymus Ir rytoj tęsime diskusijas su pirmininkaujančia Italija. Jos atstovų viceministrų prekybos klausimais. Tikiuosi, kad Tokie susitikimai nebus vienkartiniai, nuolat dalyvausime priekybos ministrų posėdžiuose. Ir jau žinoma, kalbėjome apie būsimas dėrybas, transatlantinį priekybos susitarimą ir kitus susitarimus taip pat aptariam santykius su Kinija, turėdami omenyje ekonominius sunkumus ir teisinius tam tikrus klausimus, kurie kyla mūsų santykiuose su Kinija. Taip pat norėčiau Jūs informuoti štai apie ką. Kitais metais pakeitimus bus galima teikti elektroniniu būdu naujajame portale kuriame galima naudotis ir um, skaitmeniniu parašu. Tikrai prašau jūsų naudotis uh, šiuo portalu, manau, kad uh, jis gali gerokai palengvinti darbą. Norėčiau pasveikinti naują sekretoriato komandos narį, kuris uh, sėdi šalia Alberto. Sveikas atvykę, Markai. Jis um, pakeitė Rose administracijoje. Tikimės sklandus bendratarbiavimas su jumis mūsų komiteto veikloje. Kadangi šis posėdis yra paskutinis šiais metais, esate kviečiami į prieimimą pakelti taurę, taurę vyno dienos pabaigoje. Šalia šios salės vyks šis priėmimas. Mm, toliau dėl um, PPO. Čia padaryta šiokia tokia pažanga, kalbant apie apsirūpinimo maistų programą. Taip pat e, pasitelkta e, balio priekybos e, priemonė ir pavyko pasiekti tam tikrą pažangą ir manau, kad tai yra labai svarbu turint omenyje būsimą priekybos politiką. Vakar vakare komitetų pirmininkai susitiko su naujaja komisija ir įvyko diskusija apie dešimt naujosios komisijos darbo prioritetų. Ir vienas iš jų yra e, sažiningos subalansuotų sustarimo su JAV patvirtinimas. Viskas čia yra gerai, bet e, turint omenyje pokyčių susijusių su PPO, būtina atsižvelgti į tai, kad e, į, į daugia šalius aspektus ir žinoma um, su PPO susijusią veiklą reikėtų e, remti ir skatinti ir tą pabrėžiau vakar vakare diskusijų metu. Kągi, dabar jau galime pereiti prie skaidrumo iniciatyvų klausimo. Jau kurį laiką diskutuojame apie skaidrumo iniciatyvas, bendraujame su komisija, girdėjome ir um, komisijos nario atsiliepimus, buvo pateiktas pasiūlymas dėl skaidrumo iniciatyvų, labai palankiai tai vertinu. Ir dabar um, belieka dirbti konkrečiau. Žinoma, tai nelengva. Nes um, Tai yra susijęs su didelė administracinė našta. Reikia e, platinti spausintus ribotų naudojimų dokumentus. Tai yra mm, gana sudėtinga. Tai didelė našta. Mm, jau nekalbant apie sekretoriatų tenkantis užduotis. Bet e, skaidrumo iniciatyvą turėtume remti. Tačiau administracinių lygmenių reikia dirbti gana sparčiai. Tai dar vienas e, sunkumas. Na ir dar vienas paskutinis dalykas e, susijęs su aplinkosaugos prekėmis ir prekyba jomis. Rugsėjo mėnesį vyko diskusija šiuo klausimu, aptarėm, kas yra tos aplinkosaugos prekes, kaip jas galima būtų apibrėžti. Ir e, kitas dėrybų raundas vyksta šią savaitę tuo pat metu, kaip ir mūsų komiteto posėdis, yra aptariamos tos aplinkosauginės prekės konkrečiai kalbama apie vandenį ir nuotekų tvarkymą. Kitas raundas yra suplanuotas e, sausio mėnesį. Islandija prisijungia dabar jau prie šių dėrybų ir manau, kad PPO kontekste tai yra labai geras paužiūris. Dabar pereikime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Trišalės dėrybos Turime informacijos tik apie vieną trišalį dialogą, e, kuriame dalyvaujame su taryba. Jis yra susijęs su šorinės priekybos statistika, kuri iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti nelabai politinių požiūrių jautri tema, tačiau procedūrinių požiūrių vis dėlto ši tema kelia susirūpinimą sprendžiant, ką reikėtų įtraukti į e, teisėkuros procedūrą, ką reikėtų įtraukti į deleguotusius teisės aktus, ką į gyventinimo teisės aktus. Ir E, tai, kas turi būti reglamentuota teisiškai, e, turi būti įtraukta į teisės aktą arba deleguotusius teisės aktus, bet neįgyvendinimo teisės aktus. Taigi trišalių dėrybų metu apie tai ir kalbėjome, apie tokius institucinius klausimus. Be to vyks e, dar vienas susitikimas skirtas šiam klausimui. Ir iki jo e, reikėtų pamėginti spręsti kai kuriuos kontroversiškus klausimus. Tarybai pirmininkaujančioji Italija iki šiol vaidino gana teigiamą vaidmenį ir at, tikiuosi, kad ir toliau pirmadienį, 8 dieną, bus taip pat dirbama tokia pat kompromiso dvasia, kad galėtume baigti dėrybas. Okay, so, dann äh, sind wir etwas zu schnell, <laughs> weil ähm, Herr. Atrodo, kad äh, per greitai kalbėjau, nes ähm, panašu, kad äh, auditorumų atstovo dar nėra, taigi siūlyčiau truputį sukeisti vietomis darbo tvarkės punktus ir pereiti prie šeštojo darbo tvarkės punkto, kad nešvaistytume laiko. Taigi šeštasis darbo tvarkės punktas biudžeto įvykdymo patvirtinimas 2013 metams. Norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjų biudžeto klausimais ponui Böge. Prašom. Auflage verbunden ist, dass ich so lange reden soll, bis der Rechnungshof eingetroffen. Dėkoju, kolega. Na, turbūt nesitikite, kad kalbėsiu visą tą laiką, kol atvyks auditorumų atstovai. GSP yra svarstomas e, biudžeto įgyvenimo patvirtinimo procedūros pabaigoje. Ir aš norėčiau dabar pažvelgti į bendrų preferencinių tarifų susitarimus. Ir man atrodo, kad jie atspindi visą eilę kitų problemų. Pavyzdžiui, kokia yra komiteto atsakomybė kur yra pagrindinės problemos, kalbant apie bendradarbiavimą tarp komisijos ir valstybių narių ir kokių atsargos priemonių galima imtis siekiant išspręsti šios trūkumus, kai dėl paties biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Vis dar vyksta diskusijos dėl patikinimo pareiškimo susijusios su atsakomybė, kuri, o tai nuolat kelia problemų. Viešose politinėse diskusijose viskas e, suplakama į vieną. Ir tai man primena diskusiją, kurioje dalyvavau, būdamas Briuselėje su tuo metiniu auditorumų vicepirmininku. Jis taip pat e, buvo ir Vokietijos auditorumų vadovas. Ši tema yra be galo kontroversiška. Jeigu valstybės narės turėtų tokią patikinimo pareiškimo sistemą, tai dauguma valstybių narių negautų tokio patvirtinimo. Antra, kur yra esminės problemos, kur jos slypi? kalbant apie tai, kad reikėtų panaudoti ES lėšas optimaliai. Žinome, kad dauguma fondų, dauguma fondų valgo valstybės narės, o federalinėse sistemose tai komplikuojasi kai ir ar tai būtų regioninės įgyveninamos politikos, pavyzdžiui, žemės ūkio politika ar nacionalinės politikos. Biudžeto komitete mes jau metų metus deramės su valstybių narių įgaliotomis institucijomis, kad jos pateiktų garantijas jog bus tinkamai įgyvendinamos panaudojamos ES lėšos. Mes apie tai kalbame metų metus, kadangi federalinėse sistemose neįmanoma e, kad federalinis ministras pasakytų, kas tiksliai vyksta regioniniu lygiu. Ir tokiu būdu mes tiesiog perdodame estafetę. Tačiau viena yra aišku. O būtent, kad kalbant apie didžią dalį ES fondų ir tai, kaip jie yra panaudojami, ES pridėtinės vertės klausimas yra labai svarbus. Esu dėkingas, kad pastaraisiais metais audito rūmai intensyviai dirbo e, apibrėždami tinkamumo kriterijus ir nes jie yra irgi problemos dalis. Dažnai viešoje erdvėje tai vadinama sukčiavimu, bet mes turime sukurti taisyklės, kurios būtų aiškios, nes kitaip žmonės tiesiog pasimes, nebesusigaudys. Turime dirbti kartu su naudos gavėjais, kad išsiaiškintume, ar jie sugeba tinkamai įgyvendinti programas, ar kita vertus visada išliks tų problemų ir netinkamo įgyvendinimo klausimų. Tarp savo dokumentų turite vieną poziciją, kurioje apibrėžiama, ką visas šis klausimas reiškia mūsų komitetui, atsižvelgiant į auditorumų išvadas. Man atrodo, reikėtų daryti skirtumą tarp – šių dalykų. Yra programos, kurias valdo pati komisija, kai kurias valdo tik iš dalies. Ir mane ypač domina tos programos, kurios turi išorės dimensiją ir kurias reikia matuoti pagal kitą matą, lyginant su tomis programomis, kurias valdo pati komisija. Taigi reikia daryti skirtumą tarp šių programų, nes jos turi susidaroti su visiškai kitokiais iššūkiais. Kalbant konkrečiau apie antrą ir trečią punktus ir tai, kas buvo pasiekta išorės pagalbos srityje, čia pastebėjote turbūt, kad auditorumai pateikė visą eilę pastabų Pavyzdžiui, dėl vystimosi programų šalyje, kuri yra netaip jau toli nuo mūsų. Čia buvo pastebėta, kad per 150 milijonų eurų buvo išleista administracinės reikmėms, nors, ir šio, nors šios išlaidos ir nebuvo tinkamos. Ir tai yra problema. Rekomendacijose sakoma, kad komisija turėtų užtikrinti, kad išlaidos būtų patvirtintos remiantis vystimosi dokumentais. Čia mes kalbame apie tai, kas yra akivaizdu, savaime suprantama ir tai yra pagristas nerimas. Kyla klausimas, kągi daryti su tomis išorės programomis. Toliau dėl prevencinių priekybos susitarim, preferencinių, atsiprašau, priekybos susitarimų. Man labai įdomu būtų išgirsti auditorumo atstovų nuomonę šio klausimu. Trys ar keturi punktai tikrai e, reikalauja mūsų dėmesio. Išorės santykiai, išorės pagalbos programos, taip pat e, paklaidų lygmuo, preferenciniai susitarimai ir taip pat kaip toliau elgtis su nepriklausomų vertinimų. Kai ES įmonės vykdo veiklą Azijoje. Dėkoju. Dabar e, pereisime prie kalbėtojų sąrašo es socialistų frakcijos vardu. Na, mes sutinkame su pranešėjo pozicija, pateikta daug protingų pasiūlymų, mums kyla nerimas tik tai dėl to, kad atrodo, jog EPP yra tiesiog apsėsta verslo centrų kūrimų Azijoje. Nesuprantu, ko nusikalto tie centrai. Jie dirba gerą darbą, e, atstovauja Europos Sąjungos interesus. Be biudžetinių argumentų jie pateikia argumentų, uh, argumentą, galiu pateikti argumentą, kad nors didžiosios valstybės narės gali sauliaisti steigti tokius centrus pačios, mažosios to negalėtų sauliaisti. Taigi mes pasakome už tokius centrus Azijos šalise, bet, bet be šio aspekto mes manome, kad pranešimas labai geras. Toliau panas Campbell. Ačiū pirmininkė. Manome, kad tai yra išskirtinės kokybės pranešimas ir mes taip pat, kaip ir pranešėjas, esame nusivylę, kad visi mokėjimai buvo atlikti su tam tikru paklaidos materialiu lygmeniu ir jis yra gana aukštas ir turime užtikrinti, kad komisija tinkamai dirbtų savo darbą ir užtikrintų tinkamas išlaidas ne tik savo biudžete, bet ir visose valstybėse narėse. Manau, kad Tai ypač svarbu taikant e, taupimo priemonės, kai visos šalis bando kontroliuoti išlaidas. Mes taip pat e, esame šokiruoti, kad 29 procentai audituotų sandorių e, dėl plėtros ir išorės pagalbos buvo su paklaida. Ir komisijai tikrinant šios 29 procentus, komisija nieko neaptiko. Taigi komisijos norėčiau paklausti, jie turi paaiškinti, kodėl nebuvo aptiktos šios paklaidos ir ar dabar ji numato įdėkti kontrolę, kad to daugiau nepasikartotų. Ir galiausiai dėl poveikio vertinimo. Nemanome, kad e, pakankamai dėmesio skiriama e, priekybos susitarimų poveikio vertinimui. Manome ateityje svarbu tai užtikrinti. Dėkoju. Thanks a lot, Marike. Mm. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Šakė. Ačiū pirmininkė, labai daug svarbių temų paliesta e, pasiūlyme. Matome, kad nemažai klaidų buvo aptikta operacijose susijusios su sąjungos išorės santykiais, pagalba ir plėtra. Tai pasitaikė ir ateityje, ir, tai pasitaikė ir praeityje, ir manome, kad yra daug kur ką reikėtų patobulinti, ypač kai kalbame apie darbą su Europos išorės veiksmų tarnyba ir pagalba Egiptui. Kaip esame anksčiau sakę, reikėtų geriau kontroliuoti, kontroliuoti išorės santykių aspektą. Neseniai pateiktas Europos auditų rūmų pranešimas ataskaita dėl preferencinių, preferencinių priekybos susitarimų parodo, kad tikrai yra da, daug taisytinų dalykų dėl poveikio vertinimo. Tikimės, kad bus atsižvelgta Europos auditų rūmų rekomendacijas, kad bus atliekama tinkama, tinkamas tikrinimas prekybos susitarimų Ir čia kalbame ne tik apie piniginius dalykus, bet ir apie pasitikėjimą partneriais žmonių teisų, žmogaus teisų užtikrinimą ir atitinkamų standartų laikymasi. Didesnė e, kontrolė leistų efektyviau naudoti biudžeto lėšas. Ačiū. Šolcas. Dėkoju pirmininkė, norėjau padėkoti pranešėjui už nuomonės projektą, kurį mes iš esmės remiame, tik norėjau paminėti keletą dalykų. Pritarčiau kolegų pastaboms. Apskritai reikia labai būti budriems. Komisija turi padaryti daugiau, kad sumažintų klaidų skaičių ir kad tas klaidas pastebėtų. Taip pat pritarčiau kolegoms dėl poveikio vertinimų, dėl to, ką pasakė kolegos dėl baigiamųjų ir, ir iš ankstinių vertinimų. Taip pat nereikėtų pamiršti to ekologinio aspekto poveikio vertinime. Ir aš norėjau, kad pranešėjams papildytų, kai kalbame apie išorės politiką ir vystimo politiką. Kalbame tą, apie tą išorės dimensiją ir labai aiškiai reikia pasakyti, kad mes orientuojamos į priekybos aspektą. Būtent šią sritį mes tikriname. Pirmajame ir antrame punkte, man atrodo, nepakankamai aiškiai tai yra pabrėžta, o ketvirtajame taip pat tai reikėtų paminėti. Nes mes kalbame priekybos komiteto vardu, o 14 metais daug poveikio vertinimų ir buvo atlikta ir turėtumėme pasistengti užtikrinti, kad ateityje būtų vykdoma didesnė tų deleguotų aktų stebėsena, pavyzdžiui, santykiuose su Ukraina. Nes jeigu taip nebus padaryta, mes vėl galime tikėtis sulaukti panašių vertinimo iš auditorumo. Taigi šios rytyje ateityje turėtumėme būti labai atsargus. Dėkuoju, sako pirmininkas, žaliųjų atstovo nėra, bet žodį suteiksiu kolegijai Leman. Lepen. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju. Dėkoju, pirminkė. Mes e, dabar matome, kad 2012-16 bilijonų, 3, iš viso 30 bilijonų nesumokėtų, išmokėtų lėšų. Europos Sąjunga e, atrodo nesugeba metų pabaigoje apmokėti savo projektų išlaidų ir tai prieštarauja sutartims. Taigi paprastas klausimas, kaip mes galime mokyti visas valstybės narės, kaip elgti su savo biudžetu, jeigu Europos sąjunga pati neapmoka savo skolų, prieštarauja, nusižengia sutarčių nuostatoms ir man atrodo, kad šita geometrija yra netolygi. Merci beaucoup. Und nun von der Kommission. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį komisijos atstovai Pilius Sandler. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai, ačiū už nuomonės ir pastabas. Pasistengsiu trumpai atsakyti e, į tris pagrindinius klausimus. Pirmiausia, dėl klaidų lygio išties rimtas klausimas ir komisija labai rimtai tai žiūri. Vice pirmininkė Georgieva apie tai kalbėjosi su biudžeto kontrolės komitetu po audito rūmo ataskaitos ir buvo kalbama apie tai, kad būtina užtikrinti biudžeto lėšų naudojimo tikrinimą visose sritise. Iš ties biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra tarsi ta vizitinė kortelė, kurią mes galėtumėme parodyti visuomeniai ir būtina, kad biudžeto lėšos būtų efektyviai naudojamos. Žinoma, su klaidų lygiu pasitaikančios problemos kelia susirūpinimą, ypač kai kalbame apie išorės santykius, matome, kad klaidų lygis šiek tiek sumažėjo lyginant su 12 metais. Ir atsiž... biudžeto lėšų priekybos rytyje išleidžiama šiek tiek mažiau ir auditorumai šioje srityje, būtent šioje srityje, netiko labai daug trūkumų. Kitas dalykas – verslo centrai. Daugeliu atveju mes manome, kad verslo centrai yra tikrai, užima tikrai puikų papildomą vaidmenį, papildo rinką ir e, skatina e, priekybą. Pavyzdžiui, Pekine esantis verslo centras labai prisideda e, reklamuojant Europos prekes ir padeda įveikti Kinijos rinkoje esančias kliūtis. Labai svarbu, kai kalbame apie tuos verslo centrus, užtikrinti kad tie centrai dirbtų pagal egzistuojančias taisyklės, būtina žiūrėti, kad nauji verslo centrai būtų tinkamai įvertinti. Reikia stebėti ir įvertinti tokių centrų potencialą. Ir galiausiai Turbūt mes dar kalbėsime apie auditorumų ataskaitą, kalbėsime apie poveikio vertinimus. Ir dabar tik norėjau paminėti, kad komisija labai rimtai žiūri į auditorumų pastabas dėl poveikio vertinimo. Ir jau šiandien Manome, kad jau yra padaryta žingsnių, kad analizė būtų kokybiškesnė, bet planuojame ir toliau dirbti šią kryptimį. Dėkuoju, sako pirmininkas, vėl suteiksiu žodį pranešėjui. Prašom. Dėkuoju. Daug buvo kalbama apie verslo centrų vertinimą, tai yra visiems įdomi tema, bet reikėtų nepriklausomo vertinimo tai galbūt būtų tinkama išeitis visiems. Dėl diferenciacijos. Dėl to, kad skirtingai vertiname biudžeto ir lėšų naudojimą ir makro pagalbą. Ne vienerius metus metus. Tai buvo konfliktinės rytis, ne tik kalbant apie makrofinansavimą, bet ir apie kitas programas, kur buvo remiamos, remiama tam tikra viena ir tik tai valstybei skirta veikla. Taigi kai kurios programos struktūros yra gan keistos ir jeigu mes esame pagrindiniai tokių programų sponsoriai, reikėtų aiškiai patikrinti ir stebėti, kokia priekybos rytis yra remiama, kalbėti su AFET ir DEF komitetais ir nepamiršti, kad mes į priekybos dalykus daugiausia turėtume orientuotis. Vis į priekybą visomis prekiamis išskyrus ginklus. Jeigu mes kalbame apie maist, paramą maistų, nes jungtinės tautos nebeturi lėšų tokiai paramai, reikėtų atkreipti dėmesį, kaip naudojami plėtros fondo pinigai, pažiūrėti, kokie yra prioritetai ir ar tikrai lėšos naudojamos pagal numatytas politikos gairias. Ar mm, pagalbai naudojamos, kaip pagalbai naudojamos lėšos įtakoja priekybą. Nes kiekvienas pagalbai besivystančios šalise išleistas euras galima sakyti, daro tiesioginę įtaką apskritai prekybai ir santykiams su ta konkrečia šalimi, kuria yra teikiama pagalba. Taigi į tokius dalykus reikėtų a, pažiūrėti atidžiau ir aptarti juos su AFET užsienio reikalų komitetu. Tiek norėjau pridurti ir visiems e, dėkuoju iš pastabas, lauksiu jūsų pasiūlymų pakeitimams. Galite pasiūlymus teikti iki gruodžio 11 dienos pietų 12 valandos. 20, sausio 21-22 dieną galėsime balsuoti dėl nuomonės projekto mūsų komiteto posėdėje, o dabar galime perėti prie kito darbo atvarkės klausimo. Penktasis darbo atvarkės klausimas. Ir džiugu matyti, kad audito rūmų atstovas jau atvyko. Nuėjau jį ir pasveikinti. Kalbėsime apie audito rūmų specialią ataskaitą, ar tinkamai valdomi preferenciniai priekybos susitarimai. auditorumų ataskaitoje yra paliesta daug įdomių aspektų ir tuos aspektus bandysime išsamiau aptarti, kad mūsų e, taikomos politikos priemonės ateitie būtų efektyvesnės. Taigi dabar suteiksiu žodį auditorumo atstovui, prašom. Eh, thank you very much. <coughs> Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami inta komiteto nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už kvietimą uh, dalyvauti jūsų posėdėje ir pristatyti audito rūmų specialią ataskaitą numeris 2-2014. Ar tinkamai valdomi referenciniai priekybos susitarimai? Man labai malonu bendradarbiauti su šiuo tarptautinės priekybos komitetu ir suteikti jums informacijos apie mūsų darbą. Kaip e, tikriausiai žinote, rugsėjo 22 dieną jau turėjau progą pristatyti E, šią ataskaitą biudžeto kontrolės komitetui. E, šią ataskaitą parengė ponas Stas ir e, šiuo metu yra dirbama ties auditorumų pateiktų išvadų ir rekomendacijų. Išvadomis ir rekomendacijomis. Taigi, šioje specialioje ataskaitoje audito rūmai įvertino, ar tinkamai valdomi preferenciniai priekybos susitarimai. Tokie susitarimai yra esminė ES e, priekybos politikos priemonė, e, kuri yra ekonomiškai naudinga ir ES, ir trečiosiam šalims. Todėl būtina e, šiuos susitarimus tinkamai valdyti, kad būtų apsaugoti es interesai. Taip pat Svarbu, kad ES pasitelktų savo politiką, kad padėtų besivystančioms šalims, padėtų joms išnaikinti skurdą ir spręsti kitas problemas. Taip pat kalbama apie priekybą tarp ES ir 180 šalių. Tai labai svarbu, nes E, šių susitarimų vertė yra 240 milijardų eurų arba 13 procentų visos es priekybos apyvartos. Pirmiausia, audito rūmai įvertino, ar komisija tinkamai e, įvertino e, ekonominę naudą, kurios atneša preferenciniai priekybos susitarimai prieš juos sudarant ir jiems jau įsigaliojus. Antra, siekta nustatyti, ar vykdoma importo e, kontrolė e, susijusi su tokiais susitarimais yra veiksminga ir užtikrina e, naudos, naudojantis preferenciniais priekybos susitarimais. Dabar norėčiau aptarti bendrasias išvadas ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Visų pirma, kalbant apie ekonominio poveikio vertinimą, audito rūmai nustatė, kad e, nepaisant tam tikrų e, geresnių dalykų komisija vis dėlto nesugebėjo tinkamai įvertinti visų šių e, sudarytų sustarimų poveikį. Todėl politikos rengėjai ir suinteresuotieji subjektai nebuvo pakankamai gerai informuoti apie galimą uh, susitarimų ekonominį poveikį. Gerbiami nariai, turint omenyje, kad sąjunga šiuo metu derasi dėl kai kurių um, susitarimų ir partnerystės susitarimų su JAV, auditorumų išvados yra dar aktualesnės šiame kontekste. Kalbant apie e, TTIP susitarimą, auditorumai jo dar nevertino nes dar nebaigtas rengti poveikio vertinimas. Tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į auditorumų rekomendacijas ir atliks tinkamą e, visokiojo šių sustarimų ekonominio poveikio vertinimą. Antrojoje ataskaitos dalyje kalbama apie kontrolės priemonės e, susijusias e, su prekių importu. Ši kontrolė vykdoma trim lygmenimis. Visų pirma, kontrolė vykdo valstybių narių muitinės po to valstybės partneris vykdo kontrolės priemonės ir galiausiai priežiūrą vykdo komisija atsižvelgta viena vertus į valstybių narių įgyvendinamą kontrolės e, sistemą ir e, kita vertus į komisijos vykdomą kontrolę. Ir e, šioje srityje audito rūmai mano, kad valstybių narių būtinės turėtų siekti užtikrinti, kad tik leistinos prekės kylančios iš trečiųjų šalių galėtų naudotis sumažintais tarifais. Tačiau audito rūmai nustatė, kad taip būna ne visada ir pateikė pavyzdžių. Vienas iš tų pavyzdžių yra aprašytas ataskaitos e, ketvirtame langelėje ir ten kalbama apie atvejį, kai e, prekybininkai importavo iš Meksikos česnakus ir buvo taikomi preferenciniai tarifai, nors to česnako kilmė iš tikrųjų buvo Kinija. Ir neturėjo būti taikomas preferencinis tarifas. Audito rūmai taip pat nustatė tam tikrų trūkumų kai kuriuose audituojamuose valstybėse narėse. Buvo atrinkta pateikti tam tikrai import, importuojamų prekių pavyzdžiai ir išnagrinėti. Ir kartais, pavyzdžiui, nebuvo patvirtinančių dokumentų Buvo tikrinami e, dviejai metai, 2009 metų importas, e, dėl kurio jau nebegalima taikyti finansinių korekcijų, nes jau praėjęs trejų metų laikotarpis ir e, todėl atitinkamos įplaukos jau prarastos bet vis dėlto e, audito rūmai įvertino, kad nuostoliai e, sudarė maždaug 655 milijonus eurų, o tai yra 6 procentai muitinių rinkliavų audituojamose valstybėse narėse. Taip pat buvo įvertintas importas 2011 metais, bet šiuo atveju nacionalinės muitinės dar turi laiko e, pasinaudoti audito rūmų išvadomis ir pritaikyti finansinės korekcijas tais atvejais, kai importuotojai nėra pateikę patvirtinančių dokumentų. Ehm, auditas taip pat atskleidė tam tikrų e, komisijos kontrolės e, trūkumų valstybėse narėse, e, importuojant taikant preferencinius tarifus. Audito rūmų nuomonė prekybos nuostatos nenumato pakankamų apsaugos priemonių. Ir audito rūmai taip pat yra parengę rekomendacijų, kad būtų galima tinkamiau įvertinti preferencinius priekybų susitarimus. Taigi audito rūmai komisijai rekomenduoja atlikti įsame kiekybinę uh, kiekvieno naujojo prekybos susitarimo ekonominio poveikio analizę ir komisija turėtų užtikrinti, kad ES prekybos darybininkai gautų laiku visą tinkamą analizę e, ir taip pat reikėtų nuolat įtraukti Eurostatą, vertinant e, įvairius e, statistikos duomenų šaltinius. Taip pat komisija turėtų atlikti tarpinius ir ekspost vertinimus kad e, galėtų įvertinti, kiek prekybų susitarimai atitinka politikos tikslus ir kaip būtų galima padidinti jų veiksmingumą svarbiausiuose ekonomikos sektoriuose. Norint dar labiau apsaugoti finansinius interesus, komisija e, turėtų sukurti Eurex profilius, kad visos valstybės narės galėtų e, vienodai atlikti analizę ir vertinimus. Taip pat e, komisija turėtų patikrinti atlikti patikrinimus, kad valstybės narės didintų savo kontrolės ir kitų sistemų veiksmingumą. Komisija turėtų atlikti e, vertinimus, e, nuolat e, stebėti eksportuojančias šalis, kurioms yra taikomi preferenciniai tarifai, kad būtų išvengta nuostolių sąjungos biudžete. Tam komisija taip pat turėtų tobulinti finansinę stebėseną ir taip pat naudotis um, sąjungos uh, poziciją um, abipusės sustarimuose kad apsaugotų sąjungos interesus. Galiausiai audito rūmai uh, mano, kad uh, komisija turėtų stebėti um, eksportuotojų savarankiškų sertifikavimo sistemas. Ačiū. Dėkuoju. Ačiū tame. Labai įdėmiai klausiausi jūsų pristatymo. Pirmą kartą, kai perskaičiau šią ataskaitą, galvoju, kad viskas gerai, bet po to, kai įsigilinau į šią ataskaitą. Labai nustebau, nes iš tiesų yra kvestionuojama visa ES prekybos politika. galima būtų sakyti, kad e, netliekama pakankamai ex ante ir ex post vertinimų priekybos santykių srityje. Informacija, kurios turime, yra nepakankama. Neturime pakankamai informacijos apie e, tų priekybos susitarimų nuostatų pranašumus ir trūkumus. Ir man kelia didelį nerimą tos pastangos pagerinti situaciją. E, nereikėtų sudaryti naujų priekybos susitarimų, kol nesame patobulinę jau galiojančiųjų, o dabar vyksta dėrybos dar dėl 20 priekybos susitarimų. Reikia visų pirma e, pamėginti viską patobulinti, pagerinti, kas dėl TTIP susitarimo Galbūt e, jis mums padės e, gauti mums reikiamos informacijos, kuri bus naudinga derantis dėl e, kitų 20 susitarimų, kad turėtume tos mums būtinos informacijos. Manau, kad visą tai labai aktualu. Dabar stiksiu žodį pranešėjui, ponui Bögė, prašom. Dėkoju. Aš dar siekiai pažvelgiau į santrauką Ir iš, akivaizdu, kad iš vienos pusės sutinku su tuo, ką jūs sakote. Šis klausimas yra be galo sudėtingas. Pastaruoju metu lankiausi Hamburgė ir lankiausi uoste ten. Pastebėjau ten daug konteinerių ir galvojau savo, kaip visą tai patikrinti, neįmanoma. Tuo pat metu audito rūmai rengia ataskaitas kur buvo nurodytos silpnosios pusės ir atsakomybė. Ir norėčiau paklausti audito rūmų, kur slypi tos tikros silpnosios pusės. Ar komisija turėtų nustatyti tinkamesnius rizikos profilius, ar nepakanka stebėsenos valstybėse narėse ir kiek žmonių turi dirbti su šiuo klausimu, kaip visą tai užtikrinti praktiškai. Arba ar pačios valstybės narės turėtų spręsti tas silpnasias vietas, nes pusė pastabų yra skirtos valstybėms narėms būtent. Ir kada reikia jau imtis veiksmų, nes komisija turėtų paremti veiklą valstybėse narėse. Dėkoju dabar ponas Sikau EPP vardu. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Tomė iš audito rūmų, kadangi manau, jog kaip mums ponas Tomė ir pademonstravo, šis tyrimas, šis auditas yra labai efektyvus Jis išsamei išnagrinė ES priekybos politiką. Sutinku ir su pirmininku, man šis, ši ataskaita sukėlė nerimą, nes joje atskleidžiama, kaip Europos parlamente trūksta informacijos apie visą eilę klausimų. Tai yra rimta problema, kadangi dabar mes deramės dėl įvairių svarbių laisvosios priekybos susitarimų ir tokią informaciją mums būtina turėti. Taip pat svarbu užtikrinti, kad komisija tinkamai įvykdytų savo tikrinimo pareigą. Aš tikrai man tikiu laisvąją priekybą, bet turi būti užtikrintos abiem pusėm vienodos sąlygos, o tai reiškia, kad reikia laikytis taisyklių tokios sutartys neturėtų būti, tapti landa neteisėtai importuoti produktus. Ypač jeigu pagalvosime apie kylanti euroskepticizmą susijusi su laisvosios priekybos susitarimais ir bendrą ekonominį klimatą. Privalome būti atsargus ir neskatinti populizmo. Taigi reikia būti griežtiems ir aš komisiją paraginčiau savo ruoštų paraginti valstybės nares laikyti savo įsipareigojimų. Ir dėkoju auditorumams už jų budrumą, nes būtent to budrumo dėka mes sužinome, kas iš tikrųjų vyksta ir tada galime netitikimus ištaisyti. Dėkoju. Socialistų vardu Deividas ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Turiu tris pastebėjimus. Pirma. Man nerima didžiausia sukėlė jūsų ataskaitoje tai, kad atrodo neturime jokių teisinių galių kovoti su sukčiavimu trečiosiuose šalise, su kuriomis turime laisvos priekybos susitarimus. Ir neturime susitarimo, kad jeigu mes aptiksime sukčiavimo atvejį, kad ta trečioji šalis imsis veiksmų. Turėtume sudaryti tokį susitarimą, kad jeigu mūsų institucijos aptinka sukčiavimo atvejį, partnerės šalies institucijos turėtų jį spręsti. Aš suprantu jūsų argumentaciją, bet man ne visai aišku, buvo ne visiškai aiški buvo ta nuo savo sertifikavimo sistema. Jūs sakote, kad jį supaprastintų procedūras, bet man atrodo, kad jį tik tai palengvintų sukčiavimą. E, aš ne visai suprantu tą pagrindą, kurio remiasi jūsų pozicija šio klausimu. Turbūt nesutinku su jumis ir su pirmininku dėl štaiko. Nelabai mane įtikina ta, tas ekspost e, pajamų praradimo vertinimas Nes jeigu jau Europos Sąjunga e, sudaro politinį susitarimą įvairiose sritise, ar tai dėl žemės ūkio paramos keitimo, ar užimtumo sistemų paramos keitimas, mes tokiais atvejais neprašome, kad prarastų ar gautų pajamų ekspost analizė būtų atlikta. O priekybos sutartise tai apskritai sunku apibrėžti, nes priekyba kartais vyksta iš vis kitose šalise. Kintant tarifams vieni pralaimi, kiti laimi. Prarastos pajamos neatspindi visos priekybos apimties, bet tik jos dalį. Kolegė anksčiau paminėjo svarbų dalyką, kad ekspost analizės turėtų susitelkti ties naudos vertinimu, naudos tiek ES, tiek šaliai partneriai, kaip tai paveikia socialinę, aplinkos politiką, ekonominę naudą, o ne tik susitelkti ties pajamomis. Man atrodo, kad tai yra trumparegiška strategija. Dėkoju, ponas Kepa. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes jau jau ką daug išsakėme, tik noriu papildyti, kad man kelia nerima ta dalis, kur kalbama apie potencialią ekonominę žalą, kurią daro tos paklaidos. Pinigų sumos iš tikrųjų yra nemažos ir man atrodo reikia prioritetizuoti šitą sritį. Antra, svarbu, kad Eurostat taip pat dalyvautų užtikrindama kokybiškus duomenis, kurie leistų atlikti geresnę analizę. Dėkoju. Dėkoju dabar, Marikė. Ačiū. Man atrodo, kad iš vienos pusės Tai mm, mums suteikia naujų pamastymų ir taip pat suteikia platesnę viziją apie tai, apie ką jau buvo kalbėta. Europoje taip pat reikia užtikrinti vienodas sąlygas veikti, kad susitarimai būtų įgyvendinami, vertinami, tikrinami. Dar daug yra potencialių spragų ir landų, kur šalis kur gali pasinaudoti jomis. Reikia taip pat išnagrinėti kokie svarbus yra nepriklausomi vertinimai ir kontrolė ir įgyvendinimas. Tam reikia stiprių palyginamųjų kriterijų, taip pat reikia e, aktualios informacijos ir taip pat mums svarbu už, užtikrinti, kad komisija vykdytų e, tolesnę kontrolę. Ir šis komitetas taip pat gali suvaidinti svarbų vaidmenį, kad taryboje ir komisijoje prisimtų atsakomybę tie, kam ji tenka. Taip pat labai pritariu Davido Martino pastebėjimui dėl sukčiavimo. Man atrodo, kad tikrai e, tai kelia nerimą, nes pavyzdžių yra tikrai daug. Prisimenu pranešimą apie Egiptą anksčiau, kur buvo neįmanoma išmatuoti, ar kriterijai buvo pritaikyti ar ne, nes visų pirma, jie buvo neaiškus ir antra, buvo tiek daug pavyzdžių, kur pinigų iš vis nebuvo įmanoma atsekti. Šis neiškumas ir pot, sukčiavimo potencialas yra pernelyg didelis, kad mes galėtume su tuo susitaikyti. Todėl manau, kad reikia sustiprinti demokratinę kontrolę uh, patikrinimą ir taip pat e, numatyti nepriklausomą vertinimą ir paskesnį vertinimą, kad ES būtų patikimesnė ir veiksmingesnė. Tai sakau ir apie preferencinius priekybos susitarimus ir apskritai kalbu plačiau. Indeed. Thanks a lot. Helmut. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Pritarčiau prieš tai kalbėjusiems kolegoms. Manau, kad iš ties ataskaita yra pakankamai aktuali ir jautrius klausimus paliečianti. Čia yra glaudžiai susiję dviejų teisės aktų leidėjų institucijų klausimai. Iš ties turime kontroliuoti, kaip yra leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Iš ties nereikėtų pradėti ginčytis e, institucijų viduje, nes mes turime, esame atsakingi dirbti už visas 28 valstybės ir esame atsakingi ir už sprendimų prieimimą, kaip bus išleidžiamos lėšos. norėjau paklausti auditorumo atstovo, ar mums nereikėtų peržiūrėti kiekvienos sutarties ir pateikti iš abiejų institucijų pusės įvertinimo. Komisija labai dažnai pateikia poveikio vertinimus, remdamasi specialistų ataskaitomis, galbūt ir mes galėtumėme savo raštu paprašyti savo vardu atlikti patikrinimai, paprašyti valstybių narių atlikti panašius patikrinimus, tuomet galėsime palyginti komisijos poveikio vertinimą ir vertinimą iš valstybių narių pusės. Met valstybės narės mm, vykdytų individualią kontrolę ir galbūt sumažintumėme tą efektyvumo stokos lygį. Reikėtų pagalvoti, kaip galima būtų tai šią idėją įgyvendinti praktikoje. Dėkuoju, sako pirmininkas, taip ir nuo mūsų daug kas priklauso. Mes turime iš turimų išvadų, iš turimų rezultatų daryti sprendimus. Žodis komisijos atstovai. Dėkoju pirmininkė, ačiū auditorumų atstovui Tome, su kuriuo mane vieną kartą yra tekę susitikti. Iš komisijos pusės ką norėjau pasakyti. Visų pirma, galime patikrin, patikinti, kad pritarime rekomendacijoms auditorumų. Iš ties labai naudinga turėti tokį vertinimą. Iš ties e, naudingos pastabos e, dirbant su valstybėmis narėmis e, muitinių lygių ir dirbant su tarptautiniais partneriais pasirašant prekybos sutartis. Svarbu pastebėti, kad auditorumų darė, auditorumai darė 15 metų vertinimą ir jie patys mini, kad pažanga per tą 15 metų yra padaryta ir yra matoma. Taigi, jeigu vertinimise, kokia padėtis yra šiandien prekybos susitarimai, įskaitant susitarimus su Japonija ir kitoms šalims, kurios nebuvo įtrauktas į auditą, rodo, kad buvo įvertinta ekonominė, socialinė įtaka ir poreikis aplinkai. Mes taip pat darome atitinkamą poveikio vertinimą ir analizę prieš pasirašydami priekybos sutartį mes atliekame analizę, kokį poveikį darys būsimasis priekybos susitarimas. Taip pat mes tai padarome ir tai yra viena iš sričių, kurią auditorumai paminėjo kaip reikalaujančią e, tobulinimo. E, tai yra ex post vertinimo, baigiamojo vertinimo pasirašant priekybos sutartis. Ir Davidas Martinas taip pat tai paminėjo. Auditorumų rūmai sako, kad dalykas, į kurį reikėtų atsižvelgti, yra pajamų praradimas ir komisija tai mini savo poveikio vertinime, bet ateityje mes planuojame į tai labiau atsižvelgti ekspost vertinime. Bet tai dar ne viskas. Jeigu kalbame apie priekybos sutartis, e, taip, galbūt kaip tam tikrais atvejais um, gaunamos pajamos yra mažesnės, tai tikintis, kad bus sukurta daugiau darbo vietų, kad uh, e, ES įmonės taps konkurencingesnės dėl tų mažesnių uh, produktų kainų. Kitas dalykas, taip, mes pripažįstame, kad praeitie mūsų tam tikri atlikti vertinimai galėjo būti išsamesni, stipresni ir mes dirbame, kad taip ir būtų. Šiuo metu mes e, atnaujiname gairias taikomas tvariam poveikio vertinimui, tvarumo poveikio vertinimui. Taip pat turime susitarimą su Eurostatu, kad jie vaidintų daug didesnį vaidmenį e, modeliuose, ekonominiuose modeliuose ir kad jie pateiktų duomenys ten e, naudojamuose statistiniuose, kad pateiktų statistinius duomenys naudojamos ekonominėse modeliuose. Taip pat buvo paminėta keletas konkrečių atvejų. Indijoje mes negalėjome vertinti neformalios ekonomikos tvarumo poveikio. Vertinimo negalėjome atlikti. Net kai kuriuose valstybėse narėse tokį poveikio vertinimą atlikti yra nemenkas iššūkis. Taip pat sulaukėme kritikos, kad vertinime nebuvo įtrauktas įtrauktas rytis apie taip, kokia yra prieiga prie vaistų. Aš visiškai pritariu, kad poveikio vertinimas toks yra neišsamus, tačiau šiandien mes naudojamės plačiai paplitusių naujausių ekonominių modelių, kuris leidžia mums atsižvelgti į socialinį aspektą, poveikį socialiniai aplinkai, aplinkosaugai ir prekybos. Taip pat mes pritarėme, kad turėtumėme daryti daugiau, kad turėtumėme daugiau dėmesio skirti ekspost vertinimams. Taip pat svarbu palikti pakankamai laiko, tai yra palaukti, kol priekybos susitarimas įgaus pagreitį bent jau penkerių metų Po penkerių metų reikėtų tokius vertinimus atlikti, nes po metų ar dviejų metų po sutarties pasirašymo tas poveikis ne visuomet yra jaučiamas. Tas laiko tarpas yra galbūt šiek tiek per trumpas. Ir galiausiai norėjau atsakyti dėl pakankamo teisinio vertinimo priekybos susitarimų auditorumai pabrėžė, kad turėtų būti numatyta priekybos susitarimo nutraukimo galimybė ir kad turėtų būti bendra darbiaujama su trečiosios šalies muitiniu sektoriumi. Nuo 2001 metų komisija būtent pati siūlė tokią nutraukimo nuostatą įtraukti ir susitarime su Koreja mes tokio įsipareigojimo iš Korejos negavome. Mums, mes, mums reikia susitarti dėl kitų nuostatų, dėl, tai yra dėl konsultacijos nu, prieš nutraukimą. Tai yra, nutraukimas nėra neįmanomas, tačiau e, turi būti atlikta konsultacija prieš tai, kas šiek tiek apsunkina procesą. Taigi mes esame įsipareigoję ir nusiteikę tą sutarties nutraukimo nuostatą įtraukti į priekybos susitarimus ir stengtis dėrybų metu su trečiosiomis šalimis mm, sutarti, kad tokia nuostata tikrai būtų. Dar vienas dalykas – muitinės ir audito rūmų e, atkreiptas dėmesys į rizikos profilius. E, Taksut generalinis direktoratas dirba šioje srityje ir stengiasi nustatyti tas rytis, kuriuose rizika yra didesnė. Ir mes valstybės narės prašysime atkreipti dėmesį į tuos sektorius, į tas rytis, kurios yra uh, tokios jautresnės ir kurio didesnė tikimybė, kad ten uh, taisyklės bus taikomas netinkamai. Mes manome, kad auditorumo ataskaita yra išties labai naudinga. Mes atliekame savo vertinimą, atsižvelgiame į auditorumų rekomendacijas. Tai yra išties rimtas stiprus pagrindas ir mes atsižvelgsime į visas rekomendacijas, ypač dėl ekspost baigiamųjų tų poveikio vertinimų ir mes tikrai sustengsime užtikrinti, kad prekybos procesas vyktų sklandžiai. Ačiū. Dėkoju. Dar gantelį žodis kolegai Bogi. Ačiū. Komisija teisingai pastebėjo, kad kai kuriems dalykams reikia daugiau laiko, penkerių metų. Bet po penkerių metų mūsų čia jau gali ir nebebūti. Taigi manau, kad reikėtų tikrai atkreipti dėmesį laiku į audito rūmų komentarus, ypač dėl rizikos profilių. Nes paminėta, kad dar tik pradėta kurti šį sistemą. Valstybės narės turi rizikos vertinimo sistemas reikėtų atsižvelgti į lengvatas gaunančių šalių sistemas. Ir tai yra tik keletas dalykų paminėtų auditoriumo ataskaitoje, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Manau, kad mes turime būti informuoti, kaip um, bus reaguojama į Europos auditoriumų ataskaitą, ko bus imtasi iškart ir kas yra nukeliama ateičiai. Ir turėtumėme komitete būti informuoti ir tai aptarti. Dėkuoju kolegai Borgė. Sako pirmininkas, galbūt mes abu galėtumėme parašyti komisijai ir papunkčiui išdėstyti tai, ką ką tik paminėjote. Galima būtų pasakyti, kad dar ateityje grįšime prie šio klausimo. Matau, kad kolegos pritarė, linksi. Iš ties, tuomet mes galėsime komisijos nariui išsiųsti laišką. Ir, na, jis, su, tikėsimės tuomet ateityje sulaukti grįžtamojo ryšio. O dabar uh, žodis jums, prašom. Ačiū pirminkė. Pateikta įvairių klausimų, kuriuos norėčiau atsakyti. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad Mūsų ataskaita visiškai nekvestionuoja ES prekybos politikos. Išnagrinėjome tam tikrus um, kritinius aspektus susijusius su dėrybomis, pelnu ir pateikėm rekomendacijas institucijoms, kaip galima pagerinti padėtį. Taigi tikrai nekvestionuojame priekybos politikos. Tiesiog norime padėti ją patobulinti. Ir būtent apie tai kalbama mūsų ataskaitoje. Jau dabar malonu girdėti iš komisijos, kad ji yra pasiruošusi atsižvelgti kai kurias iš mūsų rekomendacijų. Žinoma, rengsime ir paskesnę ataskaitą galėsime dar su jumis pabendrauti, paaiškinti, galėsite mums, kaip komisija atsižvelgia į mūsų rekomendacijas. Ir ta prasme, gal ir tiesa, kad mes labiau akcentavome trūkumus nei priekybos politikos pranašumus, bet e, tai buvo mūsų ataskaitos tikslas – pateikti rekomendacijas, kaip galima patobulinti politiką. Iškelta konkrečių klausimų, visų pirma dėl teisinių įgaliojimų ir priekybos susitarimų. Paprastai e, turime įgaliojimą atlikti tyrimą ir kai dirbama su trečiosiomis šalimis, audito rūmų įgaliojimai nėra labai aiškiai apibrišti. Ir Pavyzdžiui, gyvendinant e, OLAF rekomendacijas reikėjo tam tikro trečių šalių patvirtinimo. Todėl e, e, mes tai atsižvelgiame, pripažįstame, kad dėrybų procesas yra nelengvas. Atsižvelgiama į tai, kad jis vyksta su trečiosiomis šalimis ir siūloma, kaip galima pagerinti padėtį. Taip pat buvo uh, Klausimas dėl savarankiško e, sertifikavimuose. Importuotojai turintis e, tokius sertifikatus, e, jais pasitikima paprastai ir tai yra jiems naudinga tai naudinga įvairiose apmokestinimo srityse. Nerekomenduojame tos sistemos taikyti muitiniai įgyvendinant kontrolės priemonės. Kalbame tiesiog apie bendradarbiavimo, komisijos vykdomos stebėsenos veiksmingumą. Mūsų ataskaitoje minima atveju, kai e, į OLAF rekomendacijas nacionalinės valdžios institucijos neatsižvelgia ir mm, nėra tinkamo administracinio bendradarbiavimo tam tarp valstybių narių. Todėl ir rekomenduojame glaudesnius žmogiškuosius ryšius sukurti, kad administraciniai procesai būtų sklandesni. Daugelis e, mūsų spręstų klausimų yra susiję e, su poveikio vertinėme nagrinėjimais aspektais. Gana sudėtinga visą tai vertinti ir stebime taip pat ir komisijos veiksmus, kaip ji vykdo veiklą šioje srityje atlikdama poveikio vertinimą. Ir matome, kad komisija vis tobulėja. Taip pat pabrėžiame, kad komisija turėtų atlikti tokią analizę labai nuosekliai ir laiku, kad nebūtų per vėlų ir taip pat vadovaudamasi pagristais duomenimis. Minima tam tikrų nerimą keliančių dalykų, susijusių su tuo, kaip komisija naudojasi šiuo mechanizmu, bet um, atrodo, kad duomenys yra atnaujinami ir jais yra naudojamasi, rengiant išvadas ir priimant sprendimus. Dar keli dalykai. Galimi ekonominiai nuostoliai. Tai aktuolus klausimas. Minėjau, kad kiekybinių požiūrių įvertinome tokius galimus nuostolius savo ataskaitoje. Ir kalbėjome anksčiau, kai nagrinėjome biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimą. Audituojamuose valstybėse radome su įplaukomis e, susijusių klaidų. kurios e, yra susijusios e, su 6 procentais visų muitinės įplaukų. Tai galbūt nėra tiek jau daug, bet vis tiek tai yra 152 milijonai eurų. Ir mm, pavyzdžiui, yra ataskaitoje nagrinėjami Vokietijos, Prancūzijos pavyzdžiai. Taigi, muitinė kartu su kitomis nacionalinėmis institucijomis turėtų nemažai nuveikti šioje srityje. Taip pat buvo pateiktas klausimas ar auditorumų nuomonę kiekvieną priekybos susitarimą reikėtų nagrinėti ir vertinti taikant e, visą šią procedūrą. E, savo išvadose minime, kad e, tai turi būti pagrysta, tam turi būti poreikis nustatytas atliekant poveikį vertinimą dėl konkretaus preferencinio priekybos susitarimo. Jeigu iš anksto atliktas poveikio vertinimas, komisija turi jame pagrysti poreikį vertinti preferencinį prekybos susitarimą mūsų nuomonę. E, taip pat žinoma yra ekspost vertinimas. Manome, kad treji metai po susitarimo įsigaliojimo yra pakankamas laikotarpis per kurį galima parengti tam tikrą tarpinį e, vertinimą, kuris būtų naudingas politikos rengėjams, suinteresuotėsiams subjektams, kad jie galėtų stebėti, kaip yra gyvendinamas susitarimas. Atrodo, atsakiau į visus iškeltus klausimus. Bet jeigu dar turėsite kokiu nors klausimu, visuomet galime susisiekti raštu, galėsime pateikti jums e, dar papildomų atsakymų raštu. Labai ačiū, tikrai buvo labai įdomu pasiklausyti jūsų atsakymų. Ir e, kaip buvo sutarta, siūsime komisijai raštą dėl jūsų rekomendacijų. Ir tikrai labai malonu, kad e, pavyko su jumis pabendrauti mūsų komiteto posėdėje. Dėkoju. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir jetzt zu der gemeinsamen. Kągi, kolegos, dabar galime perėti prie bendrų diskusijų 7-8 darbo tvarkės klausimų dėl dviejų teisės aktų išdėstymo nauja redakcija. Tekstilės gaminių importas yra vienas iš tų klausimų. Norėčiau pasakyti, kad norėjome aptarti padėtį Bangladeše, kalbant apie tekstilės gaminius, nes stebime, kaip yra gerinamos darbo ir e, gyvenimo sąlygos Bangladešo darbuotojų po nelaimingo atsitikimo, bet e, šiandien Bangladešo ambasadorius e, negalėjo pas mus atvykti, todėl reikės nukelti šią diskusiją iki sausio. Taigi yra du teisės aktai ir suteiksiu žodį pranešėjams. Ačiū pirminkė. Ačiū pirminkė, gerbiami kolegos. Mano pranešimų projektai yra paruošti. Čia labiausiai kalbama apie techninius klaidų pataisimus. Pirmiausia, bendresnio pobūdžio reglamente, kuriame kalbama apie kitą netekstilės importą, pagrindiniai e, pakeitimai yra susijęs su tam tikrų šalių išbraukimu iš priedo, nes tai šalis, kurios tapo e, PPO šalimis, tai yra Armenija, Rusija, Tadžikistanas ir Vietnamas. Vadinasi, Dabar šiuo pasiūlymu apriepiamas tokios šalis kaip Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazahstanas, Šiaurės Koreja, Turkmenistanas ir Uzbekistanas. Antra, kas dėl tekstilės gaminių importo pasiūlymo ankstesnis 23 straipsnis buvo pakeistas atsižvelgiant į e, sprendimo procedūrą pagal Omnibus 1. Kaip e, žinia, tekstilės sektorius yra labai e, aktualus Europos Sąjungai. Yra dabar tokių tekstilės gaminių, kuriems netaikomi jokie protokolai, jokie susitarimai ir tai tekstilės gaminiai iš tokių šalių kaip Baltarusija ir Šiaurės Koreja. E, Taigi e, svarbu e, dabar tai, kad šiame teisės akte e, leidžiama vykdyti stebėseną šių tekstilės gaminių importo srityje ir stebėti tekstilės gaminius kylančius iš kitų trečiųjų šalių, dėl kurių es gamybos sektorius galėtų labai nukentėti. Taip pat Praeitame posėdėje sakiau, kad šiais dviem pasiūlymais yra kodifikuojami galiojantis ES teisės aktai susijęs su importo priežiūra. Kadangi e, šie reglamentai keisti kelis kartus e, konsoliduojant e, tekstus, kad jie būtų aiškesni, šie abu pasiūlymai yra labai techninio pobūdžio ir visiškai nėra kontroversiški. Bet šiame E, tekste išdėstame naują redakciją. Vienas dalykas yra praleistas ir atkreipiau į tai dėmesį, tą reikėtų pataisyti. Atsiprašau. Uh, namely, I'm talking... Kalbu konkrečiai apie 9 straipsnio antrąją dalį dėl tekstilės gaminių importo e, tekstų išdėstymų nauja redakcija. Uh, Ten e, e, kalbama apie pareigūnus, kurie turi užtikrinti informacijos konfidencialumą. Atkreipiau į tai e, dėmesį, nes ten nepaminėtas Europos parlamentas. Ir tai galėtų turėti poveikį tarp instituciniam keitimuisi informacijai ir faktiškai rezultatas galėtų būti toks, kad parlamentas nebūtų įtrauktas į šį procesą. Yra e, panaši konfidencialumo nuostata e, kitame pasiūlyme, e, nesusijusime su tekstilės gaminiais, penktojo straipsnio antroje dalyje, bet ten nei parlamentas, nei taryba nepaminėti. Kai, kadangi Pirminis e, šio reglamento pasiūlymas buvo patvirtintas 1994 metais. E, tas tekstas yra tiesiog labai senas. Taigi reikėtų pateikti klausimą, kodėl parlamentas neminimas 9 straipsnio antroje dalyje. Taip pat taryba yra pateikusi pakeitimų pasiūlymų dėl tekstilės gaminių importo reglamento. Tie pakeitimai yra techninio pobūdžio. Uh, bet e, tikiuosi, kad vis dėlto pirmininkaujančioji valstybė galės mums paaiškinti, koks yra tų pakeitimų tikslas ir kokia yra dabartinė padėtis. Ačiū. Ponui Valensa, dabar žodis nariams. Ačiū. Pone Moska, esu šešėlinė pranešėja E, dėl šių teisės aktų išdėstymo nauja redakcija. E, patvirtinsiu, kad jie yra labai techninio pobūdžio, nebeturiu daug ką pridurti. Tiesiog e, norėjome bendrai pristatyti jums, kokia yra dabartinė padėtis ir tą padarė pranešėjas. Jis kalbėjo ir apie Europos parlamento kaip teisės aktų leidėjo vaidmenį Įsigaliojusios naujos taisyklės, dėl kurių keitimasis tarp institucinis keitimasis informacija yra dabar gerokai veiksmingesnis. Keičiamas informacija, kai iškyla kokiu nors nenumatytų atvejų. turint omenyje tam tikrų šalių, tam tikrų sektorių apkrovimą, labai svarbu, kad turėtume galimybę imtis veiksmų, kad e, Europos e, parlamentas disponuotų visomis priemonėmis, kai jam būtina imtis veiksmų. Ir žinoma, dėl to kyla didelis nerimas dėl tam tikros e, aiškėjančios tendencijos kai kuriuose valstybėse taikyti protekcionistinius e, principus. Svarbu turite omenyje ir anksčiau vykusias diskusijas ir tai, kad reglamentų išdėstymas nauja redakcija, nors e, šis procesas yra techninio pobūdžio, yra dar viena proga mums priminti apie Europos parlamento vaidmenį tarp instituciniuose santykiuose.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 tačiau šios priemonės vis dar lieka mums prieinamos. Ir būtų įdomu e, pagalvoti, ar tokiam šalims kaip Šiaurės Koreja, pavyzdžiui, irgi nebūtų aktualios tokios priemonės. Ir man atrodo, kad žinoma, jog mes norime pabrėžti, kaip kad sakė pranešėjas, kad labai svarbios yra laisvos priekybos sutartys, tai yra techninės e, temos, tačiau mes palaikome pranešėją iš esmės, mes e, taip pat pritarėme e, Europos, Sąjung, Europos parlamento nuomoniai, kuris sako, kad ši nuomonė yra labai techniško techninio pobūdžio. Dėkoju pirmininkui, dėkoju pranešėjui, kalbėsiu labai trumpai. Mes e, pritarėme e, pateiktiems, pateiktoms temos ir klausimams, taip pat pritarėme dėl požiūrio. E, svarbu, kad ES teisės aktai būtų aiškus, skaidrus ir užtikrintų teisinį iškumą ir svarbu konsoliduoti egzistuojantį tekstą, todėl mes neteiksime jokių pasiūly, pakeitimų pasiūlymų, kad kuo greičiau būtų priimtas šis tekstas. Helmutai. Dėkoju, pirmininkė. Atsiprašau šešėlinio pranešėjo, kurio čia nėra. Šeši, ši šešėlinė pranešėja manęs paprašė pasakyti, kad uh, Šie pakeitimai yra labai techninio pobūdžio ir jie gali jiems pritarti. Vienas komentaras iš mūsų frakcijos dėl pranešėjo pranešimo, už kurį aš esu labai dėkingas. Beje, yra vienas punktas, kur yra ne tiek koks nors trūkumas ar reikalas atnaujinti priedus, bet tai yra susijęs su tuo, kas vyksta vietoje ir kaip ta tekstilė iš tikrųjų gaminama. Galbūt e, tai galima būtų paminėti pagrindžiamojoje dalyje. Jeigu komisija siūlo naujus pokyčius, kaip čia ir sakoma, reikėtų į tai atsižvelgti rengiant pranešimus ateityje. Dėkuoju. Dabar žodį suteikime komisijai. gene, iš generalinio priekybos direktorato pas mus atvyko Marijan Ignacijas Tesku. Dėkuoju už jūsų pastabas. Aš jas pasižymėjau. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną konkrečią pastabą dėl šio techninio klausimo. Taip, omnibuso saugiklių reglamente e, nuoroda į tarybą buvo išbraukta, kadangi taryba nebedalyvaus reglamento dalyvavime, tačiau e, jame dalyvaus valstybės narės per komitologijos procedūrą. Omnibuso etape Mes e, nepastebėjome, kad ir iš tekstilės reglamento taryba buvo išbraukta. Ir mes vertiname Europos parlamento įžvalgą, kad jie aptiko tą klaidą, ją reikėjo ištaisyti jau svarstant omnibuso reglamentą. Jeigu Europos parlamentas galėtų pateikti pakeitimą šią linkme, mes būtume pasiruošę jam pritarti. Kaip jau minėjau, e, atsižvelgėme į jūsų pastabas dėl Europos parlamento vaidmens, jas turėsime omenyje ir ateityje. Dėkoju. Dėkoju. Ir dabar pranešėjas, ponas Valensa, dėkoju už šį patikslinimą. Aš džiaugčiausi galėdamas nuodugniau panagrinėti primkančios šalies pasiūlymus. Kaip pranešėjas, aš tenksiuosi užtikrinti, kad Europos parlamento prerogatyvos būtų užtikrintos. Ir man atrodo, kad būtų tinkama pateikti pakeitimo pasiūlymą, kad būtų išbraukta taryba iš 9.2 straipsnio. Atrodo, kad dabar liko tik tai pakeitimai dėl dėl tekstilių pasiūlymo, pasiūlymas išbraukti tarybą iš 9.2 straipsnio ir primkančio šalies siūlomi pakeitimai. Bet kadangi abu šie dokumentai yra techniniai ir nekontroversiški, manau, kad galėtume mm, tikėtis susitarimo pirmojo svarstymo metu. Ir tai reiškia, kad norėčiau susitarti prieš patvirtinant pirmąją formalę pirmojo svarstymo parlamento komisiją. Tikiuosi, kad komiteto nariai parems mano poziciją. Dėkoju. Dėkoju. Pakeitimų teikimo terminas yra gruodžio 15 diena, 12 valanda dienos. Ir mes juos aptarsime kitame komiteto posėdėje, kuris įvyks sausio 21-22 dienomis, o balsuosime 26 sausio. Dėkoju. O dabar Liko dar šiek tiek laiko iki 11 valandos, o 11 valandą pradėsime koordinatorių posėdį, kuris bus uždaras. Dėkoju.